Bene, possiamo cominciare i nostri lavori. Gerai, galime toliau tęsti savo darbą. Šiandien po pietų ir darbą pradėsime jau dabar, nes, kaip žinote, turime tik tai 2 valandas iki 17 valandos, o tada vyks bendras posėdis mūsų komiteto su transporto komitetu ir mes visi turėsime išeiti į kitą posėdžių salę. Todėl. Todėl e, šios diskusijos vyks trims, trimis raundais, trim, bus trys dalis, e, nes tema yra labai svarbi. Taigi mūsų tema yra energetikos veiksmų planas nuo dabar iki 2050 metų. Tie trys, tos trys diskusijos dalys nagrinės mokslinių tyrimų ir atradimų temas. Tai būtų pirmoji dalis, toliau antroji dalis būtų ūkio augimas ir inovacijos. ir atrodo, kad tai yra visiškai tarpusavį nesusiję temos, bet jos iš tiesų yra labai glaudžiai susiję. Todėl iš karto norėt, norėčiau pradėti pirmąją diskusijos dalį. Joje nagrinėsime klausimą, kaip e, viskas vystėsi iki 2050 metų ir e, iš karto suteiksiu žodį e, Nikicevila. Ši ponia pasakys žanginę kalbą, prašau. Kyrie Proedre, θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους ομιλητές. Dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėk... pra... savo kalbos pradžioje e, padėkoti už tai, kad pakvietėte mus ir norėčiau padėkoti visiems, e, kurie susirinko į šios klausimus. Jūs gavote mano mintis, e, mano pranešimo gairėse, taigi nenorėčiau užimti per daug laiko kalbėdama. Manau, kad tikslingiau būtų suteikti e, žodį žmonėms iš kitų komitetų, kurie rengia e, nuomonės. Taigi, norėčiau, kad pasisakytų kitų komitetų nariai, kurie rengia nuomonę šią temą. Gerai, tuomet e, pirmasis pasisakys ponas Sarijus Volški, e, AFET komiteto vardu. Thank you, Madam Chair. Mm. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kalbant apie energetikos veiksmų planą iki 2050 metų, reikia nepamiršti, kad e, energetika tai nė, nė, nėra tik rinkos klausimas, tai yra klausimas susijęs su užsienio reikalų politiką, nes e, daug, turime daug reikalų su savo partneriais, ypač kalbant apie energijos tiekimo saugumą. Ir kol kas dėl jo kyla, kyla abelio, abejonių, tai reikia ieškoti naujų kelių, ieškoti naujos švarios energijos. E, todėl manau, kad energi, energetikos veiksmų planas iki 2050 metų neturėtų e, išsiskirti nuo mūsų e, užsienio reikalų politikos veiksmų. E, E, taip pat reikia nepamiršti e, Gazprom veiklos e, Europos Sąjungos teritorijoje. Ir, ir Gazpromas šiuo atveju yra monopolininkas, kuris neleidžia kitoms įmonėms bendradarbiauti su Europos Sąjunga. Tokiu būdu Gazpromas tampa Rusijos politikos priemonių. Taigi mes turime ieškoti naujų strateginių veiksmų ir įtraukti į tuos veiksmus savo globalius partnerius, pasaulinius partnerius ir e, turime e, kurti, e, padėti kurti teisinės valstybės e, kaiminėse šalyje ir tai galima e, daryti pasitelkę tas priemonės, kurias jau dabar turime savo užsienio reikalų politikoje, tai yra energijos e, hartija, e, taip pat e, anglies rinkos schema rinkai, kur yra už ES ribų. Ir turime taip pat nepamiršti stabilumo ir ilgalaikių investicijų. Ateities ES e, poreikiai neturėtų e, pamiršti tokių ilgalaikių investicinių planų, kaip pavyzdžiui Nabuko projektas, nes tai gali padėti užtikrinti mūsų konkurencingumą, mūsų saugumą ir e, taip pat padėti mums pasiekti susitarimų dėl klimato kaitos, dar, kurių dar nepavyko pasiekti. Taip pat nepamirškime, kad e, e net ir e, nors komisija pristatė savo e, veiksmų, energetikos veiksmų planą, vis tiek tai nereiškia, kad tai, yra, tai užtikrina šimtaprocentinį saugumą, todėl mes turime turėti parengę planą B. Tam atveju, jeigu tas planas A e, vidurinio laiko tarp perspektyvoje nepasitvirtins. E, todėl mes turime e, kreipti dėmesį į naujas kūro rušis, pavyzdžiui, kaip e, skalūnų dujos. E, Taip pat e, e, spręsdami energetikos problemas turime nepamiršti užsienio politikos, taigi turime pasitelkti holistinį požiūrį ir turime suvokti, kad energetikos politika yra susijusi su kitomis užsienio politikos e, dimencijomis, tokiamis kaip saugumo politika, kaiminystės politika ir panašiai. Mums reikia geresnio e, institucijų veiksmų koordinavimo, taigi geriau reikia koordinuoti veiksmus tarp e, Europos komisijos, tarybos ir Europos parlamento. Tai būtų e, E, pagrindinės tokios mano gairės, kurias galėčiau užsakyti šią temą. E, taip pat e, siekdami energetikos tikslų mes turėtume skatinti mažai anglės išskiriančios ekonomikos vystimasi, tačiau turime nepamiršti, kad tai galėtų būti taip pat ir užsienio politikos dalis. Dėkoju. Dėkoju. Toliau ponas Žordanas. Pone Jordan, Envi komiteto vardu. Danas pridružili na tem hieringų. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti žurnalistus iš Slovenijos dalyvaujančius e, šiame klausime ir padėkoti jiems už tai, kad e, padeda informuoti Europos žmonės apie tai, kokiu veiksmu mes ES lygmenių imamės ir energetikos klausimai. Piliečiams labai rūpi, nes e, energija reikalinga visiems namų ūkiams. Kalbu aplinkos komiteto vardu ir todėl kreipsiu dėmesį į mūsų komitetų svarbius aspektus, tokius kaip klimato kaita, energijos vartojimo efektyvumas, aplinkosauga. Mūsų komitetas buvo ir yra varomoji jėga aplinkosaugos e, politikos klausimais ne tik Europos parlamente, tačiau ir visoje Europos Sąjungoje. E, tačiau turime suvokti, kad e, krizės metu mes prarandame savo konkurencingumą ir siekdami šią problemą spręsti turime skatinti ekonomikos tvarumą, daugiau naudotis naujinačių energijos šaltinių energetikos srityje mažinti CO2 emisijas, koordinuoti veiksmus su kitomis politikos sritimis, kalbant apie tvarę plėtrą, didelė reikšmė tenka permainoms, pereimui prie e, naujovių. Ir e, palyginti su 2008 metais tvarumo reikšmė dar labiau padidėjo. Tvarumas turi būti grindžiamas paslaugomis ir technologijomis, o ne administracinėmis ir biurokratinėmis priemonėmis. priemonėmis. Todėl mūsų nuomonėje siūlomi labai aiškus tikslai mažinti CO2 emisijas. Ir šį tikslą reikia apibrėžti labai aiškiai iki 2050 metų. Regionų komiteto uh, regionų plėtros komiteto vardu Kolarsko Babinska dabar kalbės. Labai ačiū, manau, labai svarbus yra komisijos siūlomi ateities e, scenarijai ir tai, kad buvo pasirinkta pakankamai lanksti e, forma šių pasiūlymų, kad komisija atviras e, pasirengusi konstruktyviai diskutuoti ir tikiuosi, kad į e, gautinį pasiūlymą bus įtraukti ir mūsų pasiūlymai bei e, pakeitimai. Tačiau tam, kad e, galėtume susidaryti geresnį vaizdą, mums reikia bent jau pirminio poveikio vertimo, kol kas jo nėra Todėl e, mums reikia e, pabandyti priderinti šį veiksmų planą prie atskirų valstybių narių specifinės e, padėties. Ši pozicija buvo išreikšta peržiūrint svarstant valstybėms narėms šį veiksmų planą, tačiau pačiame veiksmų plane atitinkamos nuostatos nėra. Tai ties e, energetikos veiksmų plano pasiūlymai turėtų būti grindžiami bendrais sprendimais, tačiau energetikos politika neturėtų būti suvokiama kaip e, sanglaudos politikos pakaitalas arba atvirkščiai. ir nereikia atsisakyti sąjungos politikos taip pat. Su šia programa reikėtų paremti energetikos veiksmų planą, tačiau nereikėtų apiplėždinėti Petro, kad uh, sušelptume Paulių, perfrazuojant anglišką posakį, būtų galima pasakyti. Ir reikėtų kurti decentralizuotus e, žaliosios ekonomikos e, tinklus, siekiant įgyveninti ateities scenarius ir taip pat reikia raginti e, sąžiningai pasidalinti išlaidų naštą tarp atskirų ES regionų siekiant įgyvendinti kovos su klimato kaita tikslus, užsitikrinti energijos tiekimo saugumą bei skatinti ekonomikos saugimą ir konkurencingumą. Ačiū uždėmesi. Paskutinis kalbėtas Remko komiteto vardu ponas Šmit. Pono Šmito su mumis nėra, tuomet galime tęsti klausimą ir pradėsime pirmąją dalį. Pirmasis kalbėtojas yra ponas Fostie, GDF Gas Differentials atstovas, jam skiriamas 10 minučių. Ačiū, ponas Sartori. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad mane pakvietėte šiandien. Teikite galimybę pristatyti mūsų pozicijas susijusias su energetikos sektoriaus, elektros energijos sektoriaus CO2 mažinimu. Norėčiau pasitelkdamas skaidrės pristatyti Jums mūsų svarbiausias pozicijas. Kalbėsiu apie tam tikrus suvaržymus, apribojimus, kuriuos pastebime svarstydami atskirus scenarijų susijusių su energetikos veiksmų planu iki 2050 metų. Pristatysiu taip pat mūsų įmonėje parengtą tyrimą, jo rezultatus. Norėčiau dabar pristatyti Jums kelias skaidrės ir pristatyti Jums taip pat e, mūsų svarbiausias įžvalgas susijusias su emisijų mažinimo scenarijais. Kalbėsiu apie išorės scenarijus Pirmiausiai Europos e, klimato fondo ataskaita, kurią vertiname taip pat e, Greenpeace, e, dujų forumo, Euroelektrik, Tartautinės energetikos agentūros ataskaita, Europos komisijos komunikata dėl veiksmų plano iki 2005 50 metų, kurį parengė energetikos generalinis direktoratas ir taip pat e, WWF energetikos tinkama ataskaita. Viena iš svarbiausių išvalgų būtų susijusi su tuo, kad CO2 išmetimo mažinimas susijęs su ekonomikos elektrifikacija. Šioje schemoje matote, kad e, iki 2050 metų e, elektros energijos suvartojimas padidės 2550 teravatų. Tai susijęs su energijos vartojimo efektyvumo padidinimu, būtent energijos vartojimo efektyvumas e, ir yra tas svarbiausias aspektas siekiant ilgalaikėje perspektyvoje mažinti CO2 emisijas ypač transporto ir šildymo sektoriuose, pastatų e, sektoriuose elektrifikacijos apimtis turės didėti. Mes e, taip pat e, bandome gyveninti europinį dekarbonizacijos scenarijų, kuris pristatomas šioje skaidrišime grafikė siekiant sulaikyti ir uh, saugoti CO2, taip pat e, naudojant brandolinę energetiką. Be visų šių scenarijų dar yra papildomas trečiasis, tiksliau iš viso esame penkių Europos komisijos scenarijų. Aišku, svarbu pažymėti, kad iki 2030 metų komisijos duomenimis elektros energijos suvartojimas turėtų būti daug maž stabilus. Tai yra komisija daug dėmesio skiria energijos vartojimo efektyvumo didinimui ir, pavyzdžiui, melinoji kreivė parodo, kad energijos vartojimas su, gali netgi sumažėti. Taigi tiek apie energijos vartojimo efektyvumą. Kalbant apie bendruosius pajėgumus kurios pasitelkus būtų galima sumažinti CO2 emisijas elektros energijos gamybos srityje Europoje. Čia aš remiuosi Europos klimato fondo ataskaitą ir grafiką matote iš kairės antrasis ramstis. Tai yra labiausiai prognozuojamas e, scenarijus arba daugiausiai dėmesio jiems skiriama mokslinėje literatūroje šiuo metu, taigi matote tą e, energijos e, šaltinių paletę, e, atsinaujinantis energijos šaltiniai, hidro energetika, biomasė. Ir šie daugiau nei 5000 MW yra numatomas, matoma pagaminti nedidelėse dujų turbinose. Aišku, didžiausia problema yra atsinaujinančių energijos šaltinių gaminamos energijos perdavimas. Kadangi šie šaltiniai yra susijęs su laiko aspektais ir geografiniais aspektais, reikia paminėti, kad per pastaruosius 40 metų didžiosios jėgainės buvo pastatytos prie vartojimo e, centrų. Kalbant apie atsinaujinančių energijos šaltinių, tai atsinaujinančių energijos šaltinius, tai pavyzdžiui, jos bus gaminamos Šiaurės jūroje, atviroje jūroje. O tai reiškia, kad e, gamybos e, vietos bus nutolusios nuo vartojimo vietų, taigi mums reikės atitinkamų paskirstimų perdavimų tinklų priešingų atveju sistema neveiks. Kitas e, scenarius galėtų būti toks, kad e, pagamintume per daug e, arba daugiau energijos negu galėtume suvartoti, todėl reikėtų spręsti jos saugojimo arba akumuliavimo klausimus. Panagrinėkime Europos komisijos teiginius apie gamybos pajėgumų įvairovę Peršoku iš karto prie 12 skaidrės. Vertinant bendrai, manau, jog komisija daug dėmesio skiria atsinaujinantiems energijos šaltiniams, pavyzdžiui, vėjo turbinų įrengimui atviroje jūroje arba pakrantėse, tačiau reikia kalbėti apie ilgalaikio saugojimo, perdavimo pajėgumus. Komisija tą puikiai žino, kaip ir mes visi. Ir labai svarbu šio aspekto nepamiršti. Kitoje skaidrėje, kalbant apie energetikos paletę ir e, pagaminamos apimtis dekarbonizuotoje sistemoje, svarbu pažymėti, kad visose scenarijuose terminalų technologijos yra atspindimus, joms tenka 30-40 procentų visos pagaminamos energijos. E, taip pat ir e, brandolinė energetika tenka svarbus vaidmuo biomasiai, anglės e, ir dujų elektrinėms. Aišku, jos turės būti modernizuotas, kad atitiktų CO2 emisijoms keliamus reikalavimus. Pristatykime mūsų darbo išvadas dabar vertinant visus minėtus scenarius, manau, kad pirmiausiai turėtume nepamiršti, kad e, svarbiausias e, rodiklis siekiant dekarbonizuotos energijos tiekimo sistemos yra perdavimo tinklai ir tam, kad galėtume pasinaudoti visų atsinaujinančios energetikos potencialų, turime sukurti perdavimo paskirstimo tinklų atitinkamą infrastruktūrą. Tai bus e, susijęs su įvairiais aspektais, sąnaudomis, geografinė padėtimi, kitais aspektais ir tam reikia skirti daugiau arba pakankamai dėmesio mūsų diskusijose. Taip pat visi esame įsitikinę, kad e, mums reikės atsinaujinančių energijos šaltinių pakankamai plataus masto pajėgumų, tai galėtų e, atitinkami projektai turėtų būti baigiami renkti iki 2030 arba vėliau. Turiu omenyje vėjo jėgainės, tviroje jūroje kitus projektus. Reikia nepamiršti ir šių projektų gyvenimo poveikio mūsų visuomeniai. Jeigu galėtumėte įsivaizduoti, pavyzdžiui, 600 E, gigavatų pajėgumo e, vėjo turbinų jėgainę, kuria sudarytų maždaug 2000 e, <clears throat> atskirų elementų pajūryje, tai galėtų turėti tikrai nemažą poveikį visuomeniai. Manau, kad tam būtinas europinis požiūris, bendras požiūris, svarstant visus ekonominius, socialinius ir kitokius aspektus, pavyzdžiui, daugiau dėmesio skiriant Šiaurės Europoje vėjo jėgainėms ir pietinėje Europos dalyje saulės kolektoriams ir atitinkamam pagaminamos energijos perdavimui, kalbant apie lankstumą. Reikia paminėti, kad jeigu pradėsime e, plačių mastų investuoti į CO2 mažinimo sistemą, tai Tam reikės tikrai didelio lankstumo. Ir reikia nepamiršti, kad su to lankstumu yra susiję taip pat ir saugojimo, akumuliavimo pajėgumai. Taip pat e, esame įsitikinę, kad e, anglės sulaikymo saugojimo e, sistemos bei bendrinė energetika taip pat neturės būti pamirštamos šios scenarius įgyvendinant. Turėtume taip pat atkreipti dėmesį į sąnaudas, kurias patirs mūsų visuomenės siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą. Taigi, visuomenės požiūriu ta mokestinė našta e, gali būti pakankamai uh, sunki arba vertinama kaip po tokia. Ir kol kas dar šis aspektas nebuvo pakankamai įvertintas. Manau, kad potencialus investuotojai turi turėti ilgalaikę viziją e, bei e, pakankamai aiškės investavimo sąlygas, nes tikrai nerasime norinčių investuoti milijardą dolerių į vėjo jėgainės atviroje jūroje, jeigu investuotojas neturės garantijų dėl savo pagaminamos elektros energijos paskirstimo ir realizavimo rinkos visoje Europoje. Ačiū uždėmesi. Ačiū už pasisakymą. Dabar dešimt minučių skiriame pasisakyti daktarui Štefanui Lechtenbergeriui iš Vupertalio instituto. Uh, uh, Ačiū. Pone Cavela, germa pirmininkė, parlamento nariai, labai dėkoju už kvietimą pasisakyti. apie energetikos veiksmų planą iki 2050 metų. Kalbėsiu apie studiją, apie tyrimą, kurį atlikome kartu su Eko institutu. Tyrime palyginome, kaip ir anksčiau kalbėjęs kolega sakė, skirtingus scenarius ir energetikos veiksmų planus. Kaip matote, čia yra kaip tik pakalbėsiu apie pagrindinės padarytas išvadas. Taip pat norėčiau sutelkti dėmesį į elektros sistemas, nes elektros tiekimo sistema yra svarbi dalis energetikos veiksmų plane. Elektros sistema turėtų prisidėti prie CO2 emisijų e, sumažinimo maždaug 99-98 procentais bet to tai yra labai su kitom sistemom sujungta e, sistema ir čia kyla tikrai dėlė grėsmė kad bus trūkdžių, jeigu mes pakankamai dėmesio neskirsime šiame, šiam sektoriui. Taigi todėl mes vykdindami šią studiją, šį tyrimą būtent ir sutelkime dėmesį į elektros tiekimo sistemą. Uh, Pirmiausia, šiek tiek palyginsiu, štai matote pagrindinės strategijas elektros sistemos dekarbonizavimui. E, čia matote CCS, anglės surinkimą ir saugojimą, brandolinę energiją ir atsinaujančius energijos šaltinius. Kaip manote, kaip matote, CCS ES Europos veiksmų planas yra aukščiaus, turi aukščiausią procentą, bet e, šiaip daug maž panašiai susiklosto visi scenarijai, lyginant su ES energetikos veiksmų scenarijumi. Poreikis paklausa. elektros paklausos pasikeitimas yra labai svarbus, kuriant energetikos veiksmų planą ir dekormanizuojant energiją. Maždaug 50 procentų turėtų sumažėti elektros energijos e, poreikis iki 50 metų. Ir matome pagal scenarius, kad daug maž tradicinėse sektoriuose e, suharmonizuos elektros poreikis, išskyrus transporto e, sektorių, sektorių. Taigi tas 50 procentų pakilimas, padidėjimas paklausos turėtų būti kažkaip tai sušvelinamas pagal pagrindinės mm, e, programas. Čia transporto sektorius ir scenarijai, kai būtų galima transporto sektoriuje naudoti daugiau elektros energijos ir sumažinti CO2 emisijas, iš elektros sektoriaus perkelti į e, transporto sektorių, e, taip pat čia kalbama ir apie šildymo sistemas. Taigi, tai būtų pirmoji strategija, labai svarbi strategija, kaip būtų galima dekarbonizuoti elektros energijos sistemą, taip pat ir kitas sistemas. Kitas svarbus dalykas, kaip jau minėjote, yra atsinaujančių energijos šaltinių dalis šiame pakete. Čia kalbama apie visas atsinaujančių uh, e, energijos šaltinių rūšis. Jos buvo palygintos ir matome pagrindinės tris grupės. Pirmoji susijusi su e, atsinaujinančiais šaltiniais elektros sistemoje. E, ir šitai vietoje būtų kalbama arba e, labai aukštą CCS ir brandolinės energetikos vartojimą arba, arba kitaip neįmanoma padaryti skir, didelio skirtumo vien naudojant atsinaujinančius energetikos šaltinius. Uh, Kita e, dalis e, būtų, kitas scenarius būtų 80-98 atsinaujinančių šaltinių. Čia, žinoma, pasikeitimai būtų visiškai kitokie, ypač kalbant apie įvairovę elektros e, sistemos, elektros energijos teikimo ar iš saulės, ar iš vėjo jėgainių. Čia reikia sistemoje ypatingo lankstumo, energijos e, saugojimo sistemų ir taip toliau. Bet, e, kaip matote, toksai scenarius yra įmanomas. Ir trečias scenarius yra toksai kaip ir vidu, vid, per vidurį e, esantis, maždaug du trečdaliai būtų elektros energijos iš atsinaujinančių šaltinių. Ir čia e, vėlgi tas lankstumas ir įvairumas kelia problemų, bet to e, CCS ir brandolinė energija irgi kelia klausimų, nes jų tikriausiai irgi reikėtų, jos irgi tikriausiai reikėtų panaudoti. Čia matome labai svarbų skaičių. Uh, fotovoltainių sistemų, fotovoltainių jėgainių kaštai. E, mėlynai pažymėta ES numatytos e, numatyti kaštai pradeda, prasideda nuo labai didelių kaštų, 2010 metais 4500 eurų, o paskui stipriai mažėja. Matome ir kitus scenarius, kurių pradžioje kaina yra mažesnė, bet mažiau ir sumažėja. Bet jeigu pažiūrėtumėm į dabartinę situaciją, pamatytumėm, kad jau 2010 metais de facto kaštai buvo daug mažesni negu EC scenarijai, o pagal tą scenarijų, o 12 Buvo manoma, kad tokį scenarijų, tokias kaštus bus galima pasiekti tik tai tarp 18-20 metų. Taigi noriu parodyti, kad reikėtų tos scenarijus peržiūrėti ir gali būti, kad um, peržiūrėję kaštų skirtumus, e, gal galėtumėm tos kaštus panaudoti ir kažkokiai kitai plėtrai. Taigi, padarysiu trumpas išvadas. ES energetikos veiksmų planas yra e, suderinama su kitais scenarijais, iš tikrųjų, na, tą pačią linkmę e, kitų scenarijų, kurios, kurių, kurių tikisi kitos suinteresuotos šalis. Ir yra svarbių e, sričių, kur iš mūsų, mūsų nuomonė reikėtų imtis politinių veiksmų. Pirmiausiai dekarbonizuoti elektros energijos tiekimą. Tai aišku yra šito veiksmų plano dalis, ne tik tai tam, kad pasiektume CO2 emisijų e, tikslų, bet ir energetikos saugumo prasme. Čia keturi pagrindinės, keturios pagrindinės rytys yra. E, pirmiausiai labai svarbu atsižvelgti į energetikos poreikį, energetikos paklausą. Tai yra labai svarbu visose scenarijose ir labai mažai skiriasi. Ir čia kalbu ne tik tai apie techninę, techninę efektyvumą e, lyginant su paklausa, bet ir pakankamumo, naudojimo pakankamumo e, rodikliai, e, kad e, ta plėtra nebūtų, neturėtų trūkdžių. Kitas punktas yra tas, kad scenariuose nenumatyta iki 15 metų naudoti elektros energiją iš biomasės, iš biokūro. E, galbūt reikėtų, e, kad šitie planai būtų truputėlį lankstesni ir būtų galima įtraukti ir šitą šaltinį Atsinaujinti šaltiniai šiaip ar taip yra viena iš pagrindinių gertinių akmenų. Visose scenariuose matome didelę dalį atsinaujinančių šaltinių. Taigi įtraukti šios šaltinius yra vienas svarbiausių mm, dalykų, tikslų, nepaisant netgi, neatsižvelgiant netgi tai, kas bus pasiekta dėl brandolinės energijos ir CCS. Taigi čia yra pagrindiniai dalykai, reikia juos, reikia sistemą pritaikyti taip, sukurti taip, kad būtų kuo daugiau atsinaujančių energijos šaltinių dėl CCS ir brandolinių e, jėgainių, brandolės energijos. Ir vienas ir kitas dalykas, jų vaidmuo yra gan ribotas, bet maždaug apie 30 procentų kiekvienam galėtų tekti pagal kai kurios scenarijus. Bet e, labai mažai tikėtina, kad e, visgi imsimės scenarių, kuriuose labai dėlė dalį, dalis tenka branduolinė energija arba labai dėlė dalis tenka CCS. E, Taigi dėkoju uždėmesi ir didžiąją dalį informacijos galite rasti taip pat ir mūsų elektroninėje svetainėje. Ačiū. Dėkoju, dėkoju už šį pranešimą. Dabar galime pradėti diskusiją, galime užduoti klausimus. Kiekvienam kalbėtojui skirsiu nedaugiau kaip dvi minutės, o mūsų svečiai galės atsakyti klausimus. E, pirmoji pasakys ponia Van Bremt. Dėkoju. E, pirmininkė, dėko, norėčiau padėkoti ir kalbėtojams. Turiu klausimą, kurį norėčiau užduoti abiems. E, jūs abu minėjote, kad atsinaujinantis energijos šaltiniai turėtų būti e, ateities energetikos sistemos pagrindinė dalis. Bet bet pavyzdžiui, ponas Fosteris kalbėjo apie E, vėjo jėgainės, bet man atrodo, kad e, didelis potencialas e, slypi taip pat ir energijoje gaminamoje miestuose. Pavyzdžiui, pavyzdžiui, vėjo energija, kaip būtų galima panaudoti vėją miestuose. Taigi, ar jūs įskaičiavote šitą energijos rūšį į savo e, skaičiavimą? Taip pat jūs kalbėjote apie anglės sugavimą ir saugojimą ir taip pat e, kalbėjote, kad reikia mažinti dujų kiekį energijos mikse, e, mišinyje. E, jeigu ateityje mes naudosime tas CCS technologijas, anglės sugavimo ir saugojimo, Tačiau yra skirtingos technologijos e, angliai ir dujoms, taigi norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Dėkoju, ponė Hall. Dėkoju, ponė Fostie. Norėčiau užduoti klausimą jums. Jūs paminėjote uh, tam tikrus faktus ir minėjote, kad yra labai daug mažų dujų turbinų, kurios galėtų e, subalansuoti atsinaunančius energijos šaltinius. Jūs taip pat minėjote, kad 2000, e, iki 2040 metų visas iškastinis kūras bus gaunamas pagal, išgaunamas pagal CSS technologiją. E, tačiau atrodo, kad ta CSS technologija nebus tokia lanksti ir ar jūs manote, kad e, e, vieningoje energijos rinkoje e, slypi potencialas, ypač kalbant apie daugiau jungčių kūrimą. O jeigu tai įvyks, e, tai mes galėsime E, siekti subalansavimo, turint omenyje, kad vėjas visur pučia ir saulė visuomet kažkur šviečia. Grazie, kolega Roil, prego. Dėkuoju toliau, ponas Roil. Norėčiau užduoti du klausimus ponui Fostie. Visų pirma, kokį Kaip Jums atrodo, kokį vaidmenį vaidins brandolinė energija ateities scenarijuose, jeigu mes bandysime greitai pasiekti CO2 mažnymo tikslų? Ir taip pat norėčiau gauti iš Jūsų labai aiškę nuomonę, aišku atsakymą į tokį klausimą, e, kaip manote, e, kiek realiai galima įvertinti atsinaujančio energijos šaltinių vaidmenį atsižvelgiant į kaštų ir naudos analizę, iki kada, kokioje fazėje mes galėsime naudoti tuos šaltinius. Dėkoju toliau, pane Del Kastilijo. Ačiū, pirmininkė. Mano klausimas yra platesnio pobūdžio, tai susijęs su komisijos sąlygomis Manau, kad komisija siūlo visiškai pakeisti paradigmą energetikos rytyje, o svarbiausia yra tai, kad aplinkosaugos ir klimato kaitos politika visiškai prieštarauja energetikos politikai, kuri visiškai dinktų iš mūsų darbo atvarkė e, pavyzdžiui, energetikos tiekimo saugumas arba konkurencingos kainos visiškai lieka e, nuo šaly. Kalbama apie tai, kad dujos bus tik tai laikinas e, šaltinis, e, anglis taip pat, važinėsime elektroninėmis mašinomis ir panašu, kad energetikos politika, tai tokia, apie kokią kalbą komisija bus būtent aplinkos saugos politika ir klimato kaitos politika. Ir to jau viskas pasakyta, maždaug, manau, kad būtent todėl čia kyla šitame veiksmų plane tiek daug problemų, nes čia kalbama apie e, klimato kaitą Ir be to, tų tikslų, klimato kaitos tikslų siekimas remiasi tarptautiniais susitarimais. O taip negalima, nes netgi pagal tuos tarptautinius susitarimus e, tie tikslai netgi, netgi iki galo ne, ne, nėra įdėkti į šitą dokumentą, jau nekalbant apie mūsų vietinės problemas. Taigi. Hvala, hvala lepa, se opravičujem, ker nisem razumela. Mene ste poklicala, ne predsednica. Hvala. Mazej se pišem, v tem je problem Mazej. Ačiū, man pirmininkė, Mazej yra mano pavardė, todėl aš ne iš karto supratau, kad man suteikėte žodį. Ačiū už suteiktą galimybę. Ačiū užduoti kelis klausimus. Atsižvelgiant į ilgalaikę energetikos politiką, jos perspektyvą. Aš ją suvokiu daugiausiai energetinės nepriklausomybės ir apsirūpinimo saugumo aspektu. Tik tokiu būdu galime sumažinti aplinkos naštą. Esu tikra, kad 2050-aisiais trečdalis mūsų energijos išteklių toliau bus tiekiama iš tų pačių šaltinių, jeigu teisingai suprantu. Taigi noriu paklausti, kokių idėjų galėtumėte pasiūlyti dėl alternatyvių energijos šaltinių, kuriuos būtų galima pradėti naudoti iki 2500 metų ir e, kuriuos naudojant kils atliekų ir kaip mes, pavyzdžiui, tvarkysime tas atliekas saulės energijos, vėjo energijos, kitas atliekas ir kaip skatinti investuotojus, kaip pritraukti investuotojus investuoti į nedidelės jėgainės. Pone Jordanas, jūs. Du klausimai. Pirmasis susijęs su tam tikromis, tam tikrais vertinimais e, susijusiais su veiksmų planu iki 50 metų dėl pakankamai plačių užmojų susijusių su atsinaujinančių šaltinių dalimi energetikos e, palėtėje poveikio klimato kaitai, o kas bus, jeigu klimato kaita ne pasikeis į teigiamą pusę. Ar bus kokiu nors tarptautinio masto susitarimo šioje srityje būtų pirmasis klausimas toks. Trasis klausimas e, ponui Lichtenbiomeriui, kuris minėjo, kad e, atsinaujinantis energijos šaltiniai yra mažiau prognozuojami, todėl mums reikia atitinkamų atsargų kaupimo pajėgumų. Dabar mes uh, Tas atsargas kaupiame naudodamiesi įprastiniais e, energijos šaltiniais, taigi noriu paklausti, e, kaip jūs ketinate tas atsargas siūlyti sukaupti. Ponas Audy. Ačiū, pan pirmininkė, žinome, kad e, pirmiausiai mūsų energetikos politika priklausys nuo mm, mūsų gebėjimų, taip pat gebėjimų užsitikrinti finansavimą. Kalbant apie biudžeto aspektus, dažnai jie nusveria palyginti su moksliniais aspektais. Ar jums atrodo, pavyzdžiui, kad e, brandolių sintezės energija turi ateities perspektyvų? Savo, um, mano rinkiminė apylinkė apygardoje tiksliau esama nemažų geoterminės energijos, nemažo potencialo, taigi galbūt galėtume daugiau skirti dėmesio moksliniams tyrimams šioje srityje dėl infrastruktūros. Kokios nuomonės, kaip vertinate infrastruktūros politiką nusavybės aspektu, nes e, šiuo metu turime šimtus įvairių nusavybės formų, skaitmeninės infrastruktūros ir panašiai. Galbūt mes darome klaidą nekurdami didelės e, energetikos e, infrastruktūros įmonės, kuri galėtų koordinuoti energijos paskirsmams Europos Sąjungoje. Ačiū. Gyrikas. Man ši diskusija primena šiek tiek mokslinės fantastikos kūrinius, nes uh, E, atlikti įvairius e, bandymus, scenarijus kurti galima visose srityse. Manau, kad e, mums tų optimalių scenarijų galbūt šiek tiek trūksta vertinant įvairius pasiūlymus, nes išskyrus CCS technologiją, anglimi kūrenamos elektrinės jėgainės jūsų scenarijose yra visiškai nesvarstomos. Ar nesvarstote savo scenarijose galimybės statyti e, taip pat ir anglimi kūrenamos švarios anglės taip vadinamų jėgainių, kurios kurių našumas būtų pakankamai didelis, 50 procentų ir tokios jėgainės galėtų veikti 30 metų maždaug, tai iki 2050 galėtų būti labai naudingos. Pone Hercog, ačiū už įdomius pristatymus. Kelis klausimus turėčiau, noriu paklausti pono Lechtenbömerio. Ar jūs turėjote galimybę svarstyti scenarių poveikį atskiriems ES regionams, nes Europa nėra homogeniška, taigi regioniniai skirtumai turi būti svarstami, nes kol kas nėra ES vienalytės energetikos rinkos, taigi ar kaip nors svarstėte tos regioninius ypatumus. Kolegos iš GDF Suez norėčiau paklausti dėl būtinybės padvigubinti energijos, elektros energijos gamybos apimtis ir pagerinti investicinę aplinką. Ar jūs manote, kad investicinė aplinka yra tokia vienalytė, kaip ir e, turime energijos ištekliai ir ar valstybės narės e, skirs atitinkamų lėšų jūsų pasiūlymų įgyvendinimą? Mums reikia sutelkti tiek e, visuomenės, tiek e, pramonės įmonių, tiek politikų pastangas, kaip jūs tai vertinate, Kolarska, Babinska. E, mnie, mamy cele, ale mnie też interesuje, jak Państwo widzą. Turime labai daug tikslų, bet mane domina, kaip mes tų tikslų sieksime. Mums reikia kelio, kur, kuris nuvestų prie tų tikslų įgyvendinimo. Ypatingai man įdomu, kaip Jūs manote, kas vyks dabartinės krizės metu, kaip krizė, kokios įtakos jį turės mūsų tikslams, kaip biudžeto apkarpimas, pavyzdžiui, turės kokių, kokių pasiekmių. Ir antrasis klausimas. Ar nemanote, kad reikėtų planuoti e, 2050 metams ir toliau? Man atrodo, kad šitų tikslų iki 50 metų mes iki galo neįgyvendinsime, ypač turint galvoje, kad kai kurios ES mm, šalis naudoja tik tai anglies, iš anglies gaunamą energiją. Ir tokia energetinė revoliucija kai kuriuose šalise bus tiesiog neįmanoma. Pirmininkė, ačiū. Tiek klausimų dabar norėtumėme kreiptis į svečius. Abu turi po tris minutės. Prašome atsakyti klausimus. Ačiū. Pabandysiu apibendrinti užduotus klausimus. Pirmiausia, kartuosi klausimas apie technologijas. Visos, visi šitie veiksmų planai buvo kūriami nei Suez, nei Vupertalio instituto, nei GDF Suez, taigi mes žiūrime iš šono iš šitus, iš tus planus. Bet visos institucijos apsiriboja jau išplėtotomis technologijomis, tai pavyzdžiui, jūrų technologijos. Jūrų technologijos galbūt dar nėra tokios Taigi, e, kai kurios atsinaujinančios technologijos jau yra priskiriamos prie jų, ypač saulės energija, energija e, taip pat ir e, vėjo energija, ypač žiūrint iš kaštų pusės daug pigiau, daug išgauti vėjo energijos daug, išgauti daug vėjo energijos negu, tarkim, mieste smulkiai išgaunant vėjo energiją. Bet galbūt ateityje reikės pereiti ir prie smulkesnių energetikos šaltinių. Taip pat buvo kalbama apie geoterminę energetiką. Kol kas jinai dar nėra įtraukta, bet ilgainiui galėtų tapti ateities energetinio paketo dalimi. Uh, buvo užduotas pagrystas klausimas apie pajėgumus 500 tūkstančių megavatų, kuriuos matėme tuose tyrimuose ir kaip galima būtų juos palyginti ir, ir įtraukti į mūsų tą paketą. Manau, kad kai turime daugiau e, energijos negu paklausa, galime susitvarkyti, bet kai nėra pakankamai pajėgumų, o yra didelė paklausa, tada kyla problemos. Kaip pavyzdžiui, e, vasario, vasario mėnesį buvo problemų su anglimi, nebuvo vėjo, nebuvo saulės ir reikėjo pajėgių energijos generavimo sistemų, nes šal, visoms šalims reikia elektros energijos kasdieniams poreikiams. Taigi, pajėgumai yra labai labai svarbus faktorius. CCS, dujos ir anglis. Tai bus paketo dalis, energetikos paketo dalis. Nežinome, kiek sudarys anglės surinkimas ir saugojimas ir dujos, bet labai sunku įsivaizduoti e, energetikos sistemą visai be brandolinės energijos, be CCS ir be, ir be dujų. Būtų ta paklausa yra tokia didelė, kad mes be šitų trijų šaltinių negalėtumėm išsiversti. Aš irgi pabandysiu atsakyti apibendrinamas klausimus apie technologijas. CCS klausimas yra labai svarbus. Daugiau klausimų kyla, negu kol kas turime atsakymų, taigi iš tikrųjų kyla e, abejonių, ar mes tą technologiją įgyvendinsime. Kalbant apie dujas ir ir anglį sakome, kad labai sunku e, saugoti ir surinkti šitas medžiagas, tai kam dar, steng, tai kam dar spausti ir stengti surinkti daugiau. Dar buvo klausimas užduotas apie klimato politiką. Žinoma, dabar perspektyvos pasauliniu mastu nėra tokios geros, bet laikui bėgant e, keisis, nes klimato kaitos problema ir toliau išliks darbo atverkėje nors visi šie scenarijai ir politikos taip pat atsižvelgia ir į saugumo klausimus. Kalbama ir apie kitus tikslus, kaip, pavyzdžiui, darbo vietų kūrimas. Galbūt skiriasi šiek tiek tai kalba apie Anglį. Anglis būtent yra, galbūt vienintelė anglis yra problema, matoma kaip problema aplinkai. Netgi žalioji anglis kelia didelį uh, pavojų. Žiūrint regioninių mastų, o tai svarbu daryti, e, Europos komisija kuria nacionalinius scenarius, e, turime atlikę tyrimų ir tikrai galėtume įsigilinti į padėtį nacionalinio ir net regioniniu mastu. Žinoma, labai svarbu e, ir tai padaryti ir atsižvelgti į regioninius skirtumus, kuriant bendrąją strategiją. Kalbant apie ekonominius klausimus, manyčiau, bent jau asmeniškai, kad turime puikių galimybių e, reinvestavimo prasme. Buvo jau paminėta, kad energetikos segmente keičiasi visa paradigma. Mes iš tikrųjų labai stipriai keičiame dabartinę sistemą, atitrūkstame nuo dabartinės sistemos ir kūrėme naujas. Taip pat turime e, puikią galimybę kurti naujas darbo vietas, naujas technologijas, naują, naują plėtrą. Ir manau, kad e, ištikus ekonominiai kriziai tai yra viena iš svarbiausių sričių, kur galima spręsti problemas ir labai svarbu sukurti tinkamą investicinę aplinką, mobilizuoti priva, privačias investicijas, jų galimybės šioje srityje. Tai žinoma yra iššūkis Bet mano manimu, tai yra viena iš daugiausiai žadančių sričių, e, kurioje, kuri prisidėtų ir prie ekonominės krizės sprendimo. Ačiū. Ačiū, dėkojame svečiams. Ačiū, kad laikėtės nustatyto laiko. Man labai gaila, bet reikės paskubėti ir toliau skatinsiu, raginsiu ne, neperžengti laiko. Ir dabar mes čia persėsime ir noriu pasakyti per tą laiką, kad mes jau šiek tiek vėluojame ir bijau, kad, kad šešis kalbėtojus įsprausti į likusį laiką bus labai sudėtinga. Tikiuosi, kad visi išgirdo, ką pasakiau. Mes tiesiog negalime visko išklausyti ir viską įsigilinti per tą laiką. Turime keturis kvestinius kalbėtojus, bet laiko turime laikytis. Ir reikia bent rasti laiko kviestinių svečių išklausyti. Taigi, ilgiau negaištant, periname prie antros šio klausimo dalies. Duodu žodį ponui Havardui Vagen Malvik iš Statkraft AS atsakingo už e, viešuosius ryšius ir klimato kaitą. Dėkoju už tai, kad pakvietėte mane. Aš pabandysiu kalbėti kiek manoma greičiau. E, aš esu iš Norvegijos kompanijos StartCraft. E, ši bendrovė yra pasauliniu mastu veikianti bendrovė ir mes esame e, atsinaujinančios energijos gamintojai Europoje. Ir matote iš šios skaidrės, e, kur mes e, veikiame. Norėčiau pakalbėti apie situaciją Europoje, žvelgiant iš atsinaujinančių šaltinių perspektyvos. Kaip žinote, situacija dabar yra tokia, kad e, e, dabar jau vyksta procesas, jau yra naudojami atsinaunančios energijos šaltiniai. Taigi tai yra gera žinia. Tačiau, kaip jau visi žinoje, žinote, yra e, taip pat ir tam tikrų kliučių. E, ir pavyzdžiui, anglės kaina vystosi ne taip, kaip mes galvojame anksčiau. E, anglės kaina e, ne pasiekė tokio lygio, kaip mes galvojame. Taigi, tą reikia turėti omenyje. Ir kitas dalykas, kad e, elektros energijos paklausa e, nelabai auga Europoje. Ir tai e, atrodys, e, ta kreivė tokia atrodys ir ateityje. Matote kai, e, vieną kreivę, kaip vystosi energijos paklausa Vokietijoje, kita kaip visoje Europos Sąjungoje. Iš tiesų galbūt tai yra e, teigiama žinia, tačiau kita vertus investuotojams į atsinaujinančius energijos šaltinius tai kelia problemų, nes turite omenyje, kad e, yra žema anglės kaina ir žema paklausa, maža paklausa, e, investuotojai nenori investuoti į atsinaujinančius energijos šaltinius. E, ypač, kai yra rizikuojama, kad kris energijos kaina. E, Taigi, mums sunku pritraukti naujas investicijas e, atsinaunantiems energijos šaltiniams. Taigi, e, mūsų bendrovė bando investuoti į rinkas esančias už Europos ribų, tai yra augančios rinkos. Ir tokia būtent yra mūsų bendrovės politika. Kaip buvo jau minėta, šiandien visi atsinaujinantis energijos, energijos šaltiniai e, Europoje turėtų būti sujungti į tinklą. E, taip pat reikia suvokti, kad be e, veikiančių jungčių ir veikiančio, m, pe, veikiančių perdavimo tinklų iš tiesų nepavyks pasiekti mūsų tikslų, mes turime sujungti Europą. Ir tai yra pagrindinis klausimas, kurį reikia spręsti ateityje. Ir taip pat kitas svarbus aspektas yra, ar reikia kitų infrastruktūrų, pavyzdžiui, e, naftotekių, dujotekių e, Europoje. E, aišku, tai, ne, tai, atsak, tai klausimas, į kurį nebus atsakymo šiandien, tai yra diskutuotinas klausimas, jį reikia svarstyti. Jau šiandien buvo svarstoma, kas atsitiks su CSS technologija, bet atrodo, kad mes vis prie, prie šių klausimų vis turėsime grįžti ateityje. Taip pat manau, kad e, yra svarbu paminėti, e, kad šios šiandienės mūsų diskusijos iš tiesų svarsto rimtus klausimus. E, mes e, šiuo metu prognozijas yra tokios, kad klimato kaita, klimato atšilimas e, sudarys 6-8 laipsnius. Jeigu bus toliau naudojamas <laughs> iškastinis kuras. Ir jeigu Ir taip pat gali atsitikti ir taip, kad kad e, nepritrūksto iškastinio kūro dėl to, kad, kaip matote, paveikslėlėje skaidrėje yra daug to iškastinio kūro žemės gelmėse. Taigi reikalingos atitinkamos struktūros jį išgauti iš gelmių. Taip pat uh, E, turėtume būti labai atsargus, e, kalbėdami apie ateities iškastinio kūro infrastruktūrą. Jeigu mes statysime dujotekius ir naftotekius, jeigu jų bus daugiau e, negu dabar, tai ateityje e, turėsime sistemą, kuri turės egzistuoti 40 ar 50 metų. Kalbant apie CCS technologiją, e, mes e, matome, kad tokiu būdu iškastinis kūras galėtų būti ilgiau naudojamas, e, tačiau kita vertus reikia suvokti, kad CCS technologijose taip pat yra tam tikrų trūkumų ir tai yra susiję taip pat su šių technologijų kaina. Okay, so Taigi, ką reiktų daryti? mes turėtume e, toliau naudoti atsinaunančius energijos šaltinius Europoje, e, kurti tą atsinaunančią energijos pramonę. E, taip pat turėtume toliau subsidijuoti atsinaunančią energiją atsinaujinančius energijos šaltinius artimiausių metų, bet taip pat ir ilgalaikėje perspektyvoje, nes ši energijos rušis turėtų išlikti konkurencinga, e, ypač turinti omenyje 2020 tikslus. E, ir čia reikia kalbėti apie vėjo energiją ir turėtume tikriausiai labiausiai remti vėjo jėgainės atviroje jūroje. E, taip pat turime e, kurti naujas, naujus perdavimo tinklus, e, kurti naujas jungtis, kad būtų e, sujungta visa energijos rinka, nes e, tai yra susijęs su problemomis, dabartinėmis ir ateities problemomis. E, e, Gera naujiena yra ta, kad jeigu neatsiras greitų sprendimų, tai didės energijos paklausa, Tai yra gera žinia investuotojams, tačiau e, reikia, tam reikia e, atitinkamos anglės kainos ir, ir ji turėtų būti nustatyta e, šį rudenį. Ir e, kalbant apie ilgalaikę perspektyvą po 2020 metų, mums reikės sistemos, kurie atsižvelgtų į skirtumus rinkoje, E, kad gamintojai e, ieškotų sprendimų susijusių su atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Ir aš nemanau, kad, kad, e, kad mes esame pasmerkti, jeigu ieškosime problemos sprendimo. Dėkoju, toliau norėčiau suteikti žodį, žodį ponui Felix Hefler iš Kel, Kelno e, ekonomikos instituto. Of, uh, Norėčiau apžvelgti Europos energetikos politikos e, integracijos teikiamas galimybės. Du aspektus, e, kurie svarstami elektros pramonėje, norėčiau aptarti. Jie nėra nauji. Pirmiausiai tai yra tinklų kūrimas e, ir e, europinių lygmenių, išnaudojant turimą potencialą e, bei apžvelgti tam tikrus pajėgumų mechanizmus, siekiant užsitikrinti apsirūpinimo energijos ištekliai saugumą. Reikės pakalbėti apie potencialius privalumus, kuriuos e, mums teikia integracija ir apie kliūtis, su kuriamis susidarėme valstybėse narėse, kalbant apie Europinės paramos sistemos harmonizavimo atsinaujinantiems energijos šaltiniams. 2010-aisiais mūsų institutas atliko atitinkamą tyrimą dėl e, harmonizavimo priemonių, sudarinimo priemonių teikiamų privalumų siekiant 2020 e, metų strategijos tikslų ir iš kur galime tikėtis daugiausiai naudos harmonizavimo kontekste. Pirmiausiai, tai e, gamybos sąnaudos galime smarkiai sumažinti, pasitelkus vėjo jėgainę šiaurėje ir saulės e, energijos generavimą pietuose jeigu bus pastatytas atitinkamas tinklas paskirstimo, tai tikrai bus pigiau gaminti saulės energiją Ispanijoje, nei pavyzdžiui, Vokietijoje. Kalbant apie iššūkius, tai didžiausias iššūkis yra paskirstimo tinklas tiek 20, tiek 50 metų tikslų siekiant e, šią skaidrėje. Matote tamsią spalvą e, pažymėtas vietovės, kuriuose bus gaminama elektros energija ir eksportuojama į kitus Europos regionus. Ir mums reikia tikrai didelio masto investicijų paskirstimo tinklus. Tai akivaizdu kita kliūtis yra ne tik perdavimo, su perdavimo tinklai susijusi, tačiau taip pat ir su paskirstimu. Ir Italija, matote, šiame, šioje skaidrėje dešinėje pusėje ji nepažymėta nei šviesiai pilka, nei juoda spalva. Reiškia, kad Italijos, Italija yra kažkur per vidurį, e, nes Italija pati save apsirūpina, patenkina savo elektros energijos poreikius, tačiau nepaisant to, e, siekiant perduoti e, elektros energiją, kuri pagaminama pietuose į kitus Europos regionus, Italijoje reikės investuoti į perdavimo tinklus aukštos įtampos. Kyla klausimas, kas e, padengs atitinkamas investicinės išlaidas, kaip visuomenė reaguos į tinklų infrastruktūros plėtros būtinybę. Kyla daug klausimų ir būtent klausimas šiame kontekste, kokių veiksmų reikia imtis ES lygmenių, valstybių narų lygmenių. Manau, kad europinių lygmenių svarbiausia yra užsibrėžti aiškius politinius tikslus. Jeigu politiniai tikslai susijęs su klimato kaita, reikia jų siekti, pasitelkiant atitinkamas priemonės. Uh, siekiant naudoti atitinkamas technologijas, kurias naudojant būtų galima gaminti e, klimato nekeičiančią elektros energiją. Todėl, kalbant apie finansavimą, reikėtų mm, galvoti apie įvairius mechanizmus, kuriais privatus sektorius būtų skatinamas dalyvauti atitinkamų projektų įgyvendinime. Apie tai reikėtų daugiau pagalvoti valstybių narių lygmenių. Galbūt nereikėtų imtis kažkokių ypatingų veiksmų, išskyrus tai, kad valstybės narės turėtų įgyvendinti ir taikyti europinių lygmenių patvirtintus mechanizmus. Galbūt daugiau dėmesio reikėtų skirti mm, CO2 kainai ir jos raidai. Kitas aspektas, e, kurį norėčiau trumpai paminėti, tai yra atsargų kaupimas. Atsargos yra reikalingos tam, kad galėtume jaustis pakankamai saugiai tais atvejais, kuomet e, patektume į tokią situaciją, kuomet e, esant dideliam elektros energijos poreikiui nebūtų pakankamai jos pagaminama. Prieš kelis metus susidūrėme su tokia situacija Vokietijoje, kuomet tris dienas Vokietijoje nebuvo pakankamai vėjo ir kilo dėl to nemažai sunkumų aprūpinant vartotojus elektros energiją, tačiau sukaupus atitinkamas atsargas būtų galima tokias problemas spręsti ir reikėtų galvoti apie tokios problemos sprendimą ne tik valstybių narių lygmenių, tačiau taip pat ir europinių lygmenių, siekiant sukurti atitinkamus pajėgumus ir numatyti atsargų kaupimui reikiamą finansavimą. Išmesduokime, kad e, Vokietijoje tokia situacija, apie kurią minėjau, e, pasitaikė kartą per penkerius metus. Taigi Manau, kad čia esame nemažą potencialą ir galimos potencialios naudos tokia atsargų kaupimo e, infrastruktūra sukūrus. Galbūt galėtume apsiriboti arba sumažinti tas atsarginės energijos apimtis, tačiau e, tinkamai mažėjant jos paklausą, tačiau kažkiek jos vis tiek reiks ir siekiant 50 metų veiksmų plano tikslų, kad mes turėsime ir galėsime patekti į tokią padėtį, kuomet vienas valstybės narės turės naudotis kitose valstybėse Nu, gaminamais e, energetiniais pajėgumais e, siekiant e, užtikrinti apsirūpinimo atskirais energijos ištekliais, pavyzdžiui, dujomis saugumą nacionalinių lygmenių. Galbūt sudarinamumo veiksmų reikės mažiau, jie priklausys um, nuo to, kaip valstybės narės, kaip joms rūpės uh, saugumo užtikrinimas, apsirūpinant um, energijos ištekliais. Šią skaidrėje kairėje pusėje jūs matote, kad valstybės narės įmasi atitinkamų veiksmų, tačiau tie veiksmai galbūt yra skirtingi, nepaisant to, Didelių problemų dėl to nekyla. Pabaigai norėčiau pabrėžti, kreipti dėmesį į tai, kad didžiausias ES indėlis mm, nesusijęs su e, finansiniais, e, finansinė parama į technologijas, į kitus aspektus. ES lygmenį reikia sukurti atitinkamus mechanizmus, kuriuos pasitelkus būtų galima siekti mūsų energetikos e, politikos tikslų ir pasiekti jų kuo mažesnėmis sąnaudomis. Taigi finansinis aspektas šiandien yra pats svarbiausias. Ačiū uždėmesi. Pirmininkė, ačiū už Jūsų pranešimą. Galime pradėti dabar diskusijas. Kiekvienam klausimčiam suteiksiu po vieną minutę, nes mūsų laukia dar trečioji klausimo dalis. Pone Zavėla, pirmoji klausimas. Um, uh, Labai skeptiškai pasisakėte dėl dujų infrastruktūros, dujotekio infrastruktūros poreikio. Ar jūs tikrai taip esate toks tikras, kad visose valstybėse narėse pakaktų atsinaujinančių energijos šaltinių. Mm, pagalvokite apie kai, kur, pagal, galvoti apie kai kurias valstybės narės, nenaudojančias dujų. Tiesiog, tiesiog sudėtinga, ten nešviečia pakankamai saulė, nėra pakankamo vėjo. Kaip jie, kaip to šalis išgyvens, kaip jos apsirūpins energiją. Ačiū. Pone Van Brent. Dėkoju svečiams už e, įdomius pasisakymus. Norėčiau iš šią diskusiją traukti ir socialinę dimenciją, ypač kai kalbame apie atsinaujinančius energijos šaltinius. Visi pritarėme, kad tai bus ateities ramstis energetikos politikos. Mano šalyje, žinau, kad ir kitose valstybėse narėse yra tokia problema, kad kyla energetikos kainos būtent todėl, kad mes taip daug investuojame į atsinaujinančius energijos šaltinius. Galbūt trumpalaikis tai yra efektas, bet vis tiek jisai yra. Neseniai skaičiau straipsnį apie tai, kad dabar Vokietija pirmauja atsinaujinančių energetikos šaltinių srityje Europoje. Ir vienas iš to, viena iš pasiekmių yra tai, kad energetikos poreikis mažėja. Kainos mažėja. O kaip bus vėliau, jeigu atsinaujinanti energija e, užims 40-50 procentų, ar turėsim pakankamai e, pajėgumų, ar galėsime sumažinti kainas turint galvoje, kad reikės labai daug investuoti. Ačiū. Ponas Ol. Pone Ol. Ačiū. Norėčiau paklausti apie, jūsų klausimą apie paramos schemų harmonizavimą. Kaip manote, kodėl valstybės narės nepasinaudojo galimybę E, kuri numatyta atsinaujančių šaltinių direktyvoje. E, nors tai būtų gan geras kelias spręsti problemas. Ir antras klausimas. Nors ilgalaikė perspektyva tai būtų, tai, tai, tai būtų naudinga, nes sumažėtų elektros kainas, bet ar netrodo, kad tų galutinių tikslų siekimas yra truputėlį utopiškas, sunkiai įgyvendinamas. Skaičiau, kad Airijoje nuo 9 procentų atsinaujinančių energijos šaltinių turėtume pereiti prie 92, o tai yra per, didelis, per didelė ambicija pasiekti tokio tikslo. Ačiū. Pone Ertok. Ačiū pirmininkė. Pirmojo kalbėtojo norėčiau paklausti. Jūs sakėte, kad e, energetikos poreikio paklausa ne, nedidės atinačiais metais, o kiti kalbėtojai sakė, kad dvigubai padidės. Jeigu prognozijos yra tokios skirtingos, reikėtų apie tai pakalbėti. Ir antrojo kalbėtojo norėčiau paklausti apie E, tą išnaudojimo efektą, kad kai kurios šalis gali imtis išnaudoti kitas šalis. Bet e, taip e, galima sakyti, kad ir dabar jisai vyksta finansinė prasme. Šitas išnaudojimas vieni kitų. Tai kaip mes galėtumėm atsikratyti tokios praktikos? Ir dar vienas klausimas. Aš buvau pranešėję dėl išornės energetikos dimensijos ir prisimenu, kaip buvo sudėtinga, kad e, valstybės narės visgi suprastų, jog turi teikti duomenis ES. Ar mes tikrai ne per daug optimistiškai tikimės, kad pavyks harmonizuoti energetikos visą um, sistemą? E, pirmininkė, dvi minutės E, svečiams atsakyti į klausimus. Ačiū už klausimus, pasistengsiu atsakyti kai kuriuos iš jų, kalbant apie naftos ir dujų e, tiekimo e, sistemas, reikia gal, kalbėti ir apie regioninius skirtumus Europoje. Reikia diskutuoti apie tai, kiek iš, kokia bus paklausa elektros energijos ir e, ir kitų šaltinių mes manome, me, turėtumėm geriau e, įvertinti paklausą prieš pradėdami statyti masyves sistemas, tiekimo sistemas. E, turėtumėm įvertinti 3-4 e, dešimtmečių plėtrą, būtent apie tai reikia kalbėti, kokia bus paklausa, kiek jinai didės. kalbėjote apie paklausą. Mums, irgi, mums visgi atrodo, kad paklausa nekils per ateinantį dešimtmetį, ji išliks tokia pati. Bet jeigu padarysime, primsime neteisingus sprendimus, pavyzdžiui, skatinsime naudoti elektroninius variklius e, ir kitose srityse naudosim elektrą, tai tikrai elektros paklausa padidės. Klausimas kyla, ar tai savaime atsitiks, ar atsitiks tik tada, jeigu bus priimti neteisingi sprendimai. E, galbūt mes, jeigu daugiau įtrauksime atsinaujinančių energetikos šaltinių ir užkirsime kelią tam kilimui. Taip pat buvo klausimas užduotas apie vartotojų mokamus mokesčius. Atsakymas būtų toks. Jeigu E, masiškai investuojama į infrastruktūrą, žinoma, kad tai atsilieps vartotojams. Jeigu kiekviena e, šalis e, spręs savo energetikos problemas, tai kaštai tikrai bus gana dideli, reikėtų Europos lygmenių spręsti tokias problemas. Pirmininkė, ačiū, perduodu žodį kitam svečiui. Aš norėčiau pasakyti tik porą pastabų. Man atrodo, kad Europoje jau dabar yra stipriai veikiantis harmonizavimo priderinimo instrumentas, tačiau kyla klausimas, kiek reikia tų priemonių ir instrumentų siekiant klimato tikslų. Tačiau kitas, ir kitas specifinis klausimas yra, ar. ar mes turime stengtis e, kurti įvairius tinklus, nes turime e, suvokti kainas ir kai kada ta, tie kaštai yra pernelik dideli palyginus su efektyvumu. Ir toliau kitas. E, kita pastaba susijusi su socialinė dimensija ir el, e, energetika. E, man atrodo, kad e, svarbu ekonomikoje atsižvelgti taip pat ir į išorinius efektus. Ir pavyzdžiui, toks išorinis efektas būtų e, tarša. Ir tung, sunku suvokti, kad e, e, atsižvelgiant į tokias, e, tokias sąlygas, energet, e, sąskaitos už energiją mažės. Tačiau e, man atrodo, kad dabar tendencija yra tokia, kad energija e, vis, e, jos kaštai vis labiau auga ir tai atsispindi vartotojų sąskaitose o ne globaliai ekonominių požiūrių. Todėl atsižvelgiant į tą naštą, kuri tenka vartotojams, mes turime e, ieškoti kažkokių politinių priemonių, nes kitaip mes ne, mums nepasiseks e, ta energija taps pernelyg brangi, jeigu mes e, pasitelksime visas įmanomas kaštų mažinimo priemonės, e, kažkokias e, pažangesnės priemonės, tai galbūt tada ir galėsime pasiekti tų tikslų. Dėkoju visų kolegų vardu mūsų prelegentams už jūsų už jų pranešimus. Dabar paskutinė mūsų diskusijos dalis. Iš karto norėčiau padėkoti kitiems mūsų pranešėjams ir iš karto norėčiau suteikti žodį poniai Vorsdorfer iš Europos komisijos energetikos generalinio direktorato. Dėkoju, E, dėkoju už tai, kad pakvietėte mane dalyvauti šioje diskusijoje. Pabandysiu kalbėti trumpai ir pabandysiu jau apžvelgti kai kuriuos komentarus ar klausimus, kuriuos uždavė Europos parlamento nariai. Visų pirma, e, energetikos veiksmų plano jau matyt man nebereikia pristatinėti e, norėčiau suvok, pabrėžti, kad E, iki reiktų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančias dujas nuo 80 iki... Tas sumažinimo tikslas yra 80-95 procentai. Ir e, ši diskusija, šiandieninė diskusija pa, parodė, kad yra dedama daug pastangų e, siekiant šių tikslų, tačiau taip pat matome ir nacionalinės pastangas, e, tai kas vyksta Vokietijoje, e, susi, susipažinome su Danijos, kitų valstybių narių nacionaliniais veiksmų planais ir iš tiesų vis tik neišvengsime tokios situacijos, kad bus daugiau importuojama energijos negu eksportuojama. Todėl mums reikia E, daug nuveikti energetikos rytyje ir tai nėra tik prognozės, tai yra. Mm, tokia yra tikrovė ir todėl mes turime ieškoti įvairių būdų, kaip spręsti tą situaciją. Todėl yra labai svarbu kalbėti apie tai, ką mes darysime kitais e, e etapais. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad mes rengėme tą veiksmų planą, turėjome menyje du pagrindinius tikslus, tai yra e, energijos tiekimo saugumas, tvarumas ir e, konkurencingumas. Norėčiau pabrėžti abu tuos e, aspektus, kurie mums yra labai svarbus. Visų pirma, tai yra tas taršos mažinimas, mažinimo tikslas 80-95 procentai. Mes tą tikslą nustatėme atsižvelgdami į kaštus, į kainas, į vairius įmanomus scenarius. Kaip jau buvo aiškina, aiškinta, mes um, svarstėme kelis anglies um, CO2 mažinimo scenarius ar anglies uh, atsisakymo pramonės scenarius. Ir e, vienas scenarius yra susijęs su dideliu energijos vartojimo efektyvumu. Taip pat e, e, kitas scenarius yra susijęs su brandolinė energetika, tačiau reikia pabrėžti, kad e, kai kuriuose valstybėse narėse šis scenarius yra visiškai neprimtinas. E, ir svarstėme kitus įmanomus scenarius ir mes bandėme parodyti, kokie yra kaštai ir kokie bus e, pasiekimai tų scenarijų. Ir, tai, ir tą skaičiuodami mes atsižvelgiame į dabar egzistuojančius modelius, technologijas ir neįtraukėme kol kas į šiuos scenarius kalūnų dujų, e, galbūt įtrauksime į ateities scenarius, nes kol kas atrodo, tai dar buvo per anksti kalbėti apie šį scenarijų. Ir taip pat reikia kalbėti apie centralizuotą ir decentralizuotą požiūrį atsinaujinančius energijos, šalt... š... atsinaujinančius energijos šaltinius. Ir taip pat reikia kalbėti apie tai, kad visi šitie scenarijai yra susiję su tam tikra priklausomybė nuo tam tikrų energetikos sistemų, energijos šaltinių. Ir čia reikia atsižvelgti į faktą, kad e, mažiau įvežama iškastinio kūro, bet e, yra daug e, atsinaujančių energijos šaltinių, kurie yra Europos Sąjungoje. Toliau elektros energijos kaštai. Šis klausimas jau buvo nagrinėtas ankstesnėje diskusijos dalyje. E, nepaisant, ar bus vykdomas tas dekarbonizavimo procesas ar ne, e, vis tiek elektros energijos kaina e, auks iki 2030 metų. Todėl esminis dalykas yra tai, kad reikia restruktūrizuoti tinklus, reikia kurti naujus jungtis E, reikia modernizuoti esamą infrastruktūrą, nes dauguma valstybių narių infrastruktūra yra pasenusi ir tą reikia daryti, nesvarbu, ar vykstas dekarbonizavimo e, procesas ar ne, nes bet kuriuo atveju tai turės įtaką e, elektros energijos kainoms. Toliau galima daryti išvadą, kad tas dekarbonizavimas yra įmanomas, to galima pasiekti. Ir jeigu visos valstybės narės dės pastangas, tai nekainuos daugiau negu dabartinės mūsų politikos. Ir e, tai kainuos netgi mažiau dėl to, kad bus mažiau įvežama iškastinio kūro. E, ir bus, už tai liks daugiau lėšų e, plėsti perdavimo tinklams ir, ir e, statyti naujoms jungtims. Na ir pas, paskutinis, bet tai nemažiau svarbus dalykas yra tai, kad e, mūsų energetikos veiksmų planas yra susijęs su transporto baltaja knyga ir mes turime e, Mm, galvoti apie ilgalaikės investicijas į energetikos sektorių, turime žiūrėti, kas vyksta valstybėse narėse. Ir taip pat yra akivaizdu, kad e, pagrindinis mūsų prioritetas e, siekiant 2010 metų tikslų e, ypač mažinant e, šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir e, energijos taupimą. E, mums pavyks pasiekti tų tikslų ES lygmenį, lygmenių, tik tai tada, jeigu mes dėsime pastangas ir tam yra patvir, greitai bus patvirtinta atitinkama komisijos direktyva. Taigi mes turime jau dabar renktis laikotarpį po 2020 ir 2030 metų. Dėl yra labai svarbu, kaip jūs reaguojate į dabar patvirtintą tą energetikos veiksmų planą ir e, vėliau mes e, analizuosime jį atsižvelgdami į tuos tris pagrindinius e, tikslus, į tuos scenarius. Ir turime atsižvelgti į uh, E, šiemetinės atsinaujinančių energijos šaltinių e, kainas. Mes glaudžiai bendradarbiavame su visomis valstybėmis narėmis, todėl kitais metais pateiksime naują scenarijų, kuris būtų scenarius iki 2030 metų. Tačiau ne nesvarbu, kokiu keliu mes eisime, kokį scenarių mes pasirinksime, reikia nepamiršti, kad valstybių narių situacijos yra skirtingos, mums reikia daugiau pažangių infrastruktūrų, mums reikia daugiau e, energetikos efektyvumo ir daugiau atsinaunančių šaltinių. Dėkoju. Ačiū. Žodis ponui Boleslavui Jankovskijui, ekspertui iš Lenkijos verslo rūmų. E, witam Państwa bardzo serdecznie. E, głównym celem mojej prezentacji jest pokazanie. Norėčiau Lenkijos pavyzdžių įrodyti, kad e, energijos veiksmų plano poveikis iki 50 metų kai kurioms valstybėms gali būti daug, daug skaudesnis, taigi atkreipsdėmėsi į kai kurias silpnas šio veiksmų plano vietas. Pradėkime nuo likščiolinių veiksmų. Per pastaruosius metus emisijų mažinimo apimčių tikslai ES kito. Iki 20 metų siūloma 20 procentų sumažinti CO2 emisijas, o iki 50 80 procentų. poveikis buvo įvertintas ir padariniai e, tik tai e, visai Europos Sąjungai atskirų valstybių atžvilgių tie padariniai nebuvo vertinami ir poveikis, dėl to yra sudėtinga plataus masto diskusijas renkti ir vertinti atitinkamai komisijos pasiūlymus. Norėčiau pristatyti Lenkijos atveju atliktą tyrimą pasitelkus atitinkamą modelį, kuriuo daug kartų buvo naudojamasi įvairius projektus įgyvendina tik Lenkijos vyriausybės, tiek Pasaulio banko, tiek ES. Svarstėme tris scenarius susijusius su CO2 emisijų mažinimu, tai liberalus scenarius, nenumatant jokių CO2 ribų, testinis scenarius, atsižvelgiant į klimato paketo reikalavimų ir dekarbonizavimo scenarius, tai yra apimantis 80 procentų emisijų sumažinimo tikslai iki 50 metų. Rėmėmės Europos komisijos duomenimis, vertindami e, kūro ir e, CO2 e, kainą, taip pat vertiname poveikį visai ekonomikai, namų ūkiams, pramoniai bei visai energetikos sistemai rezultatai susiję su plataus spektro duomenų vertinimu, svarbiausius pristatysiu. CO2 emisijos pagal visus scenarius turėtų e, mažėti, ypač jo <clears throat> mažėjimas pastebimas įgyvenime dekarbonizavimo scenarių. Čia CO2 išmetimai sumažinami 70 procentų turbūt turėtų mažėti lyginant su 90 metais. Lenkijoje didžiausio, didžiausias e, to šio proceso padarinys yra du kartus didesnis e, elektros energijos e, kainų išaugimas palyginti su scenarijumi be CO2 apribojimų, taip pat šildymo kaina išauktų tris kartus ir tai galėtų skaudžiai atsiliepti namų ūkiams, taigi poveikis Lenkijos e, ekonomikai būtų daug didesnis nei e, vidutinis Europos Sąjungoje, ypač po 2020 metų, tai sumažintų e, iki 2040 metų Lenkijos ekonomikos augimo apimtis galima būtų išvelgti, tačiau tam tikrų teigiamų aspektų, tai yra mažėtų priklausomybė nuo energijos išteklių importo Tačiau, e, kaip minėjau, dėl to išauktų elektros energijos kaina ir sumažėtų ekonomikos augimas, ypač po 40-ųjų metų. Labai svarbus rodiklis yra e, energijos išlaidų dalis namų ūkių išlaidose. Dabar maždaug pusė namų ūkių, daugiau nei 12 procentų pajamų išleidžiama e, energijos ištekliams, už energijos ištekliams energijos suvartojimą apmokėti, tai yra daug didesnis, daug didesnė dalis nevidutiniškai Europos Sąjungoje. Remiantis atlikto tyrimo rezultatais galima teikti, kad šią dalį sumažinti galima tik įgyvendinant liberalų scenarijų, dekarbonizavimo politiką, sąlygos elektros energijos kainų padidėjimą iki 15 procentų jau nuo 20 metų, o tai padidins energetinį skurdą labai dideliu mastu. Kova su klimato kaita reiškia papildomas sąnaudas verslui ir daugiausiai tai yra tiesioginės išlaidos perkant uh, apivartinius taršos leidimus, taip pat susijęs papildomus saudomis, brankstant elektros energijai bei e, mokant mokesčius už CO2. Daugiausiai žalos dėl to patirs chemijos, cemento gamybos, vario, kalnakasybos, popieriaus gamybos bei naftos perdirbimo įmonės sąnaudos didės taip pat ir dėl kylančios CO2 e, įsiveržimų iš saugomų vietų grėsmės. Lenkijos e, gamintojai turės konkuruoti su e, kaimininių valstybių gamintojais, kurioms, kuriems nebus taikomi atitinkami CO2 mažinimo reikalavimai, tai turės neigiamų poveikio Lenkijos įmonėms. Dėl to reikės maždaug e, du kartus padinti investicijas į elektros e, energijos išteklius. E, pat reikės kurti tinkamas technologijas, kurios kuriams bus naudojami brangesni degalai arba brangesni gamtiniai ištekliai. Todėl čia matote e, atitinkamą spalvą pavaizduota, pavaizduotas sąnaudų dalis ir jų didėjimą. Reikia paminėti, kad e, tie, tas papildomus sąnaudus atsiras su tam, su tam tikrų vėlavimų palyginti e, su augančiomis žaliavų ir energijos kainomis po 2030 metų maždaug 10 milijardų eurų per metus reikės išleisti e, įvairiems e, ekologiniams mokesčiams ir taršos leidimams. Apibendrinant, poveikį Lenkijai būtų galima kaip teigiamus aspektus paminėti kūro struktūros, energetikos palėtės diversifikavimą, tačiau e, nusveria neigiami poveikiai ir padariniai, kurie Lenkija atslieps daug skaudžiau nei kitoms šalims. Taigi kyla klausimas, ar verta gyvendinti siūlomus scenarius, tam, kad galėtume atsakyti į šį klausimą, reikia įsigilinti į komisijos pateikiamas išvadas, kur, kuriuose patvirtinama didesnė našta laukianti Lenkijos palyginti su kitomis valstybėmis. Lenkijos atveju matome, kad ta našta yra daug didesnė užimtumo ir privataus vartojimo sektoriams nei kitoms ES valstybėms. Nevienoda našta atskiroms valstybėms e, sąlygoja įvairių e, mechanizmų parengimą, kuri, kuriuos įgyvendinant reik, būtų galima sumažinti klimato kaitos paketo įgyvendinimą tokiuose valstybėse kaip Lenkija beveik iki nulio. Deja, Lenkijos atveju tie mechanizmai nesuveikė ir tą patvirtina nesiniai pristatyti komisijos skaičiavimai. Pagal juos iš jų matome, kad be paskirstimo mechanizmų e, Lenkija patirtų e, lygiai tokias pačias, tai yra du kartus didesnės e, papildomas išlaidas įgyvenančius scenarius nei kitos ES šalis. Noriu baigdamas pabrėžti, kad klimato kaitos tikslų gyvendinimas kelia nemažą grėsmę tokiams valstybėms kaip Lenkija. Ekonomikos krizė parodo, kad pagrindinis Lenkijos įsipareigojimas bendrijos atžvilgių yra išlaikyti ekonomikos augimą, todėl sunku suvokti Lenkijai daromą spaudimą e, įgyveninti tuos siūlomus tikslus, kurie keltų didelę grėsmę Lenkijos vystimuisi. Nepriklausomai nuo e, ankstesnių įžvalgų, reikia paminėti energetikos veiksmų plano silpnasias vietas, pagrindinė e, silpnoji vieta yra poveikio įvertinimas nepakankamas nes dekarbonizavimo padariniai pristatomi tik tai e, globaliu mastu, e, nesižvelgiant į poveikį atskiroms valstybėms narėms ir vertinimas yra per daug optimistinis, netitinka dabartinės padėties, to norėčiau ir baigti, ragindamas jūs didžiau e, susipažinti su mano pranešime pateikiamomis įžvalgomis. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Dabar reikia paskubėti. Mm, pane Cavela, dar norės pasisakyti. Pone Jordan, žodis jums. Gerai, kalbėsiu labai trumpai. Turiu du klausimus komisijos atstoviai. Sakėte, kad šiandien kalbėsime apie politinę veiksmų plano dalį, tai yra normalu, bet jūs žadėjote ir pateikti skaičiavimus kitiems scenarijams. Ką galėtumėt pasakyti, kokius scenarijus jūs dar aptarinėjate ir kada galėtumėm tikėtis pamatyti tuos scenarius labiau išplėtotus? Antras klausimas. Pabrėžėte, kad atsižvelgėte į tvarumo trikampį bet man atrodo, kad labiausiai pabrėžiamas aplinkosaukos elementas. Ir mano klausimas yra, kaip ta analizė, kokią įtaką turi konkurencingumui, nes nematau, kad būčiau, neprisimenu, kad būčiau mačiusi, kad ten būtų paminėta anglės e, nutekėjimai. Pone Hall. E, BVP skaičiavimuose jūs neįtraukėte e, klimato kaitos kaštų, pavyzdžiui, šilumos kainų pakilimo. Taip pat jūs nekalbate ir apie energetikos sutaupimo kaštų. Pone Vambrent. Klausimas komisijos atstoviai. Iš tikrųjų labai prieštarauja veiksmų plano scenarius ir to, ką kolega iš Lenkijos pristatė kaip tyrimo rezultatus komisijos dokumente. Kiekviename scenarijoje matome, kad dekarbonizacija nėra brangesnė nei nedekarbonizacija, nei dekarbonizacijos nevykdymas. Ne Pritariu ir poniai Fijonai. E, mano klausimas net tą pačią linkmę. E, suprantame, kad užterštumas turėtų būti kaštų dalis, turi būti įtrauktas į kaštus. Jeigu neįtraukiame e, užterštumo, tada reikėtų paaiškinti, kodėl, kodėl atsiranda toksai prieštaravimas. Gal aš kažko nesupratau. Pone Hibner, ačiū. Visi abu kalbėjote apie energetikos kainą, kuri kils ir nesvarbu, iš kokio šaltinio energija bus išgaunama, kaina vis tiek kils. Net atsinaujančių šaltinių atveju mes neturime, kaip, neturime technologijų kaupti energiją, bet to metų laik, skirtingais metų laikais kyla skirtingos problemos ir taip toliau. Taigi klausimas yra toks, ar komisija uh, skaičiavo, tyrė, kokią, kokį poveikį turės pakilusi kaina paprastiems gyventojams, kurie mokės sąskaitas. Ir pramonės srityje pramoninkai irgi turės naudoti e, brangesnę energiją. Netikiu, kad kaina neauks, žinoma, auks, bet galima kalbėti apie taupimus, kurie bus vykdomi iki 50 metų energetikos efektyvumo prasme, naujos technologijos bus e, kūriamos. Galbūt taip galima būtų pasiekti, kad kaina išliktų tokia pati, bet kad jinai mažės tikrai taip nebus. Ačiū. Pone Hercog, ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti abiems kalbėtojams. Norėčiau užduoti klausimą komisijos atstoviai. Ar scenarijais pasikeitėte su kitais generaliniais direktoratais, matau kas kart vis daugiau prieštaravimų iš tų, tų politikų, kurias girdime iš energetikos direktorato ir finansų direktorato. Ir nematau, kad e, ministrai norėtų finansuoti šituos e, projektus, o patys projektai yra prieštarojantis. Tai ar generaliniai direktoratai suderina savo mintis? Ir kolegos iš Lenkijos norėčiau paklausti, ar jūs ką nors galėtumėt pasakyti apie vartotojo požiūrį, ką e, Lenkijos gyventojai mano apie mm, energetikos klausimą, ar jie mato kažkokius pavojus, ar jie yra ramus ir taip toliau. Ačiū. Žodis komisijos atstoviai. Ačiū. Pasistengsiu trumpai atsakyti. Mes komisijoje dirbame visi kartu. Visi, e, visi šitie veiksmų planai yra ruošiami su energetikos e, direktorato transporto, direktorato, žodžiu, visi klausimai yra įtraukti ir komisijoje prieštaravimų tikrai nėra. E, E, didžiai enterprise mes irgi kalbėjom ir apie nutekėjimus anglėse ir taip toliau. Taigi šitas darbas vykdomas yra kartu kas 2-3 metus turime iš naujo aptarti primtos politikos atskirus punktus ir kaštus įvertinti. Tai darome su, su valstybių narių ekspertais iš, iš vyriausių ministerijų. Taigi, žinoma, vyksta diskusijos, bet galų gale mes dirbame kartu ir priemame bendrus sprendimus. Būtų tas klausimas apie skirtumus. Komisija mano, kad poveikio vertinime, vykdant, e, ruošiant projekto vertinimą, nebuvo įsigilinta e, Lenkijos tyrimė į visus aspektus buvo, pavyzdžiui, neįvertinti m, pozityvūs aspektai, kaip pavyzdžiui darbo vietų kūrimas, nes kai kur darbo vietos e, dinksta, kai kurios yra sukūriamos. Taigi yra tam tikrų skirtumų tarp šitų požiūrių, bet man atrodo, kad e, per tos porą metų vykdami šitą tyrimą padarėme puikų, puikų darbą ir vertinome visų valstybių narių uh, plėtrą ir, ir nuveiktus darbus. Energetikos kainos yra įvairiausių aspektų, bet e, komisija pirmiausiai norėtų dirbti su efektyvumu, su tuo, kad e, vartotojas turėtų būti informuotas, turi žinoti, iš kur gauna energiją ir žinoma, mūsų politika, energijos politika turi būti, e, jos kaina turi būti pagrįsta. Ačiū, ponas Jankovskis. E, dziękuję za te pytania. Pierwszy... Dėkoju už visus užduotus klausimus. E, pirma išreikšta bejonė buvo susijusi su energijos vartojimo efektyvumu. Mes e, savo scenarių numatome penk, penkis kart, kai būtų galima penkis kart padidinti e, efekt, energijos vartojimo efektyvumą. E, E, todėl netiesa, kad jūs sakote, kad mes netižvelgėme į visas, e, į esamą situaciją, į paklausos augimą. Toliau prieštaravimas tarp e, mūsų analizės ir komisijos analizės. Taip yra tam tikrų prieštaravimų, tačiau yra ir tam tikrų bendrų e, sąlyčio taškų. Ir reikia atkreipti dėmesį tai, kad komisijos e, scenarius rodo, e, kaip e, sistemingai auga e, produkcijos gamybos kaštai nuo, nuo 17 iki 20 procentų. Taip pat čia reikia turėti omenyje ir paprastų vartotojų prieigą prie e, e, energijos energetikos, kadangi Lenkijoje e, vidutinis atlyginimas yra žemesnis negu kai kuriuose kitose valstybėse narėse, tai mūsų vartotojus tai, e, tas kainų kilimas dar e, skaudžiau palies. Taip pat e, reikia suvokti, kad veiksmų plane yra kalbama tik apie vidutinę kainą. Čia nėra kalbama, e, nėra verčių, e, kurios galiotų kažkokiems specifiniams laikotarpiams, nėra atsižvelgiama į tų kainų kaitą. Todėl yra labai svarbu, lygin, labai sunku lyginti skirtingų scenarijų vertes. Ir todėl kai kurie dalykai, kurie atsispindi mūsų scenariuje, neatsispindi energetikos veiksmų plane. Komisija pateikė taip pat ir tik vidutinę kainą, o mes e, labiau įsigiliname į esamą situaciją Lenkijoje, todėl yra sunku palyginti šitas vertes. E, kaip jau minėjau, yra tam tikrų panašumų, bet yra taip pat ir didžiulių skirtumų. E, Ir vienas svarbiausių dalykų yra tai, kad e, situacija Lenkijoje labai skiriasi nuo ES vidurkio ir tos pasiekmes Lenkijai taip pat bus visai kitokios. Dėk, norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiems ir dabar suteikti žodį pranešiai poniai Cavelai. Dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems diskusijoje, e, taip pat pranešėjams už jų indėlį į šiuos e, klausimus norėčiau baigdama pasakyti labai griežtą išvadą. Parama turėtų būti teikiama energetik, ES energetikos politikai ir norėčiau priminti kolegoms iš šitrio komiteto, mes čia nagrinėjame ne klimato kaitos problemas, mes turime aiškiai apibrėžti uh, ES energetikos politiką, kuri yra labai svarbi pramonė investuotojams, piliečiams, e, nes juos labai tiesiogiai veikia ES energetikos politika. Aš noriu e, tą aiškiai pabrėžti, nes matau, kad jūs visi nuolat grįžtate prie klimato kaitos. Tai yra visai kitas klausimas. Mes turime kalbėti apie Europos energetikos politiką. Aišku, e, e, mums reiks e, dar daug e, nuveikti, mums reiks. E, e, į tą energijos rušių mišinį traukti įvairias energijos rušis, e, daug padaryti, kad būtų užtikrinta e, užtikrintas nepriklausomumas energetikos srityje, taip pat, kad būtų užtikrintas konkurencingumas šioje srityje, e, įvairios e, e, energijos rūšis, kalbant apie jas, mes turime nuspręsti, e, koks bus jų vaidmuo e, per pereinamai laikotarpį, nes visos įmanomos energetikos rūšis, energijos rūšis vaidins svarbu vaidmenį. Norėčiau visiems padėkoti už dalyvavimą šiuose klausimuose ir norėčiau Jums padėkoti, ponė pirmininkė, kad surengėte šios klausimus. Zavėlė, gracija. Dėkoju kolegiai Cavela, taip pat norėčiau padėkoti visiems e, dalyvavusiems kolegoms. O dabar šiuo metu, e, kaip tik jau prasideda bendras posėdis su e, transporto komitetu. E, tas posėdis vyks 2Q2 salėje e, ir ten kalbėsime apie Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Taigi susitiksime salėje 2Q2.